Tas klausimas Gambija yra nemažai autorių. Suteiksiu žodį pusantrai minutiai ponui Sebastija. Labai ačiū gerbiama pirmininkė komisijos narė. Manau, kad mes turėtume pasidžiaugti tuo, kad šiandieną parlamentas svarsto šį klausimą ir uh, rezoliucijai plačiai pritarėme. Matome, kad e, Gambijoje varžoma žmogaus teisės, trūksta demokratijos, e, neteisėtai sulaikomi žmonės, e, yra kankinami. Jie persekėmi ir už tai, kad jie yra kitokie ir reikia, kad parlamentas pasmerktų tokius veiksmus, bet reikia žengti ir toliau. Dėl to mums atrodo labai svarbu uh, E, tai, kad ES delegacija Gambijoje ir raginam taip pat Afrikos sąjunga ir vakarų e, Afrikos valstybė ekonominė sąjunga yra raginamos e, stebėti ar nepažeidinėjamos žmogaus teisės ir taip pat pasmerkti tokius dalykus. Taip pat yra labai svarbu išaldyti visą Europos sąjungos paramą prezidentui Jejei Jemech. Je, kadangi peržengtos visos ribos, bet aišku, reikia teikti humanitarnę pagalbą, kadangi žmonės negali kentėti dėl savo uh, vyriausybės uh, uh, veiksmų. Uh, Iš e, Gambijos pastaraisiais metais e, išvyko 15 tūkstančių maždaug žmonių ir mes turime veikti dabar, kad užkirstume kelią e, tolesnėms tragedijoms. Ačiū dabar ponas Korau, vieną minutę prašom. Dėk... Dė... Gambijoje valdo brutalus diktatorius, kuris visiškai išnaikina demokratinės struktūras ir laisvės. Janėmiai atvyko, e, atėjo į valdžią po valstybės perversmo 94 metais ir nuo to laiko Gambijoje žmonės gyvena nuolatinėje baimėje, žmogaus e, teisės, spaudos laisvė yra ribojamos, e, taip pat ir homoseksualų teisės. Tuo tarpu šalies prezidentas fotografuojasi Baltųjų rūmų fone su prezidentu Obama JAV, o žurnalistai tuo metu šalyje dinksta yra kankinami. Mes raginame Gambijos vyriausybę paleisti visus neteisėtai kalintus asmenys, laikytis tarptautinės teisės ir imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų pažabotas diskriminavimas ir LGBT į žmonių e, teisės. Ponas Dėmes Makeris dabar. Turiu pasakyti, kad turistai, kurie lankosi Gambijos pakrantėje, iš tiesų nemato tų nuožmių vaizdų, e, kurio, kurias būtų galima pastebėti šalies viduje. Žmonės bijo laisvai kalbėti, Gambijos <clears throat> saugumo pareigūnai yra išplėtoję savo tinklą žmonių sekimo visoje šalyje, kai prezidentas šalies e, linksmai leidžia laiką jungtinėse valstijose. Gambijos piliečiai bando bėgti iš savo šalies, persikelti į kitas šalis jūros kelių rizikuodami gyvybę, <clears throat> taip pat saugumo struktūros paprasčiausiai prievartauja savo piliečius. Manau, kad šalis nusipelno geresnio gyvenimo. Pirmiausia, reikia surenkti laisvus rinkimus, atstatyti demokratiją, suteikti žmonėms ateities perspektyvas. Pons Pancierė vieną minutę kalbės. Gambijoje įsiviešpatavo teroro atmosfera, žmonės e, verčiami bėgti iš savo šalies, e, Frontex agentūros duomenimis e, procentinė dalimi. Gambija, vertinant pagal gyventojų skaičių, yra šeštoje vietoje pasaulyje, kalbant apie pabėgėlių mastą. Žmonės yra persekiojami, savavališkai suiminėjami kiekvieną dieną, kankinami, kitaip nežmoniškai su jais elgiamasi po šiai dienai. Europos Sąjunga tuo tarpu teikia Gambijai ekonominę pagalbą, tačiau ES kartu su Europos, Afrikos Sąjungos šalimis turėtų dėti pastangas, kad būtų pagerintos suimtųjų kalinių laikomos, laikymo sąlygos įkalinimo įstaigose būtų užtikrintos homoseksualių asmenų teisės ir spaudos laisvė. Rodrygas, ačiū pirmininkė. Gambija yra viena iš mažiausių ir neturtingiausių valstybių Afrikoje. Ten paplitęs skurdas, išnaudojamos moteris, kurios labiausiai kenčia ir nuo skurdo. Jos e, dirba žemės ūkio sektoriuje ir maždaug e, moteris pagaina 40 procentų visų e, produktų, tačiau galimybės dirbti yra labai menkos, ūkiui smogė ir lygos, suspenduota 14,2 milijonai dolerių pagalbos o 31 procentas šalies pajamų bus skirtas skolai padengti. Taigi turime pareikalauti, kad Gambijos vyriausybė nutrauktų represijas, gerbtų žmogaus teisės. Na, Europos Sąjunga turi padėti Gambijos žmonėms, ypač moterims, kad šie išeitų iš skurdo. Ačiū, ponas Sedekovski. Ačiū, pirmininkė. Gambija nėra vienintelė Vakarų Afrikos valstybė, kur saugumas ir stabilumas yra didžiulės problemos. Šios šalies situacija e, nuolatos prastėja pagrindinės žmogaus teisės yra grubiai pažeidinėjamos, ypač kalbu apie religijos laisvę, persekiojimą vietos krikščionių atžvilgių, kalbama apie sulaikymą e, be priežasties, nežmogišką elgesį su e, sulaikytaisiais, negalime net kalbėti apie susirinkimo žodžio laisvę. Taigi visapusiškai remiu ES veiksmus, e, padės e, sumažinti e, finansinę pagalbą Gambijai ir skirta daryti spaudimą Gambijos vyriausybei. ES ir jos delegacija Gambijoje turi stebėti žmogaus teisės ir pademonstruoti, jog dialogas su opozicija yra įmanomas O jei žmogaus teisės bus ir toliau pažeidinėjamos, mums teks imtis konkrečių priežasčių ir sankcijų, tokių kaip e, finansinės pagalbos išaldymas. Ačiū. Pone Valtmans, vieną minutę. Manau, kad uh, Daug kolegų jau paminėjo tas prieštaringas nuostatas e, susijusias mūsų rezoliucija ir padėtimi Gambijoje. Gambija yra viena iš 15 skurdžiausių pasaulio šalių, neturi ko pasiūlyti savo jaunimui, tačiau jie atvyksta nemažai turistų. Taigi tėvai mano, kad jų vaikai užaugs laimingi, jeigu jiems neteks badauti. Taip pat. <clears throat> e, teisė dalyvauti demonstracijose, jie yra piktnaudžiaujama ir leistos rengti demonstracijos baigėsi krūvinais išpūliais. Žurnalistai E, kovoti žmogaus teisės, e, taip pat e, homoseksualus asmenys yra suiminėjami be jokios priežasties, šalies vyriausybė sėja baimę, todėl mes ir svarstame skubos tvarka padėti joje. Turime bendradarbiauti su šalies pilietinė visuomenė ir Afrikos sąjunga tam, kad Gambija prasidėtų taikus demokratijos gavinimo procesas. procesas. Turistams ši šalis yra tiesiog stebuklų kraštas, tuo tarpu šalies gyventojams e, ji yra košmaras. Pons Vent, ačiū ponė pirmininkė, Gambija yra viena iš penkiolikos skurdžiausių pasaulio šalių, smarkiai priklausoma nuo tarptautinės paramos, taip pat ir ES, todėl Deja, reikia paminėti, kad e, <clears throat> ketvirtadaliui šalies gyventojų grėsia badas, todėl negalima mažinti paramos. <clears throat> Dabar jau penktą, penktos kadencijos siekia dabartinis šalies prezidentas, kuris prieš 22 metus atėjo į valdžią po karinio perversmo. Valdžiau dabar gazino pozicijos potencialius rinkėjus, suiminėjami žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai, taip pat politiniai priešininkai Ir to priežastis buvo taiki demonstracija Sirakundė vietovėje bei pagrindinės opozicinės partijos vadovo smurtinė mirtis. Negalima riboti susirinkimų laisvės Gambijoje, reikia įvykdyti rinkimų sistemos reformą, įsteigti nepriklausomą rinkimų komisiją ir galimybę kandidatams naudotis žiniasklaidos priemonėmis. Ponas Martin. Ai. E, mūsų rinkiminėje apygardoje gyvena Gambijos piliečių ir jie nulatos mums pasakoja apie tą siaubingą sistemą vienam gyventojui. Gambijai, e, e, Gambijoje yra daugiau, Gambijai tenka daugiau pabėgėlių nei Sirijai. Tai yra pagal pabėgėlių skaičių pirmaujanti valstybė, kadangi skurdo apimtis didžiulės. Mes, ES, turime padaryti daug daugiau e, 30 milijonų svarų 2014-aisiais Jungtinė karalystė buvo skyrusi Gambijai, dabar pagal 96 straipsnį reikia inicijuoti konsultacijas ir negalime leisti, kad ir toliau būtų suimami e, taikiai protestuojantis asmenys, kad policija bei nacionalinė žvalgyba ir toliau tai brutaliai elgtųsi su savo piliečiais. E, tokiu atveju ES turėtų pasakyti, kad e, nutrauks bet kokius santykius, reikia sankcijomis reaguoti. Ačiū labai, vieną minutę, ponė Paseira. Gerbiama pirmininkė, ponė Jūrova, aš norėčiau padėkoti kolegoms už tokį nuoseklų rezoliucijos projektą. 20 metų e, Gambija valdo diktatorius, kuris kuris kapoja galvas homoseksualams, elgesi labai žiauriai su savo visuomenė, net nesuteikia galimybių gydytis. E, Gambija yra tarp 15 skurdžiausių valstybių pasaulyje, viena valstybių, iš kurių plūsta e, pabėgėliai, kadangi e, piliečiai yra. E, kadangi piliečiai yra kankinami, kadangi tai tapo mm, sekso paslaugų rojumi. E, tūkstančiai Gambijos piliečių protestuoja, bet mes turėtumėm pasinaudoti savo žmogaus teisų ir demokratijos priemonę užtikrinti rinkimų stebėjimo misiją. Ačiū. Ačiū, ponė Gil, vieną minutę. Dėkoju. Aš taip pat esu labai uh, sunerimusi dėl situacijos Gambijoje. Praeitą savaitę taikus protestuotojai buvo suimti, e, kankinami, vienas aktyvistas sulaikymo vietoje mirė, visa tai vyksta. Uh, labai grubiai pažeidinėjant žmogaus teisės, žurna, sulaikant žurnalistus, uh, Mm, taikant priemonės prieš e, LGBTI e, e, atstovus. Gambijos vyriausybė ir mūsų atstovus išsiunčia iš šalies, nutraukia santykius ir mes nieko nesugebame pasiekti. Manyčiau, kad turėtumėm būti mm, reformų inicijatoriai ir pionieriai. Turime dirbti kartu su ES. Mane neramina ir tai, kad gruodį įvyko rinkimai ir suprantant, kas vyko, mes negalime tikėtis, kad toliau bus užtikrinti sąžininkai rinkimai. Ačiū. Dėkoju dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Polčiakas, prašom vieną minutę. Labai ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte man žodį. Pritariu, ką tik kalbėjusiai kolegiai, mes turime paremti Afrikos sąjungą ir konkrečius asmenis, kurie vadovauja opozicijai Gambijoje. Net ir apribojus ES teikiamą pagalbą, kalbame apie e, 33 milijonus e, eurų 15-16 metais. ES yra didžiausia pagalbos teikėja šiai šaliai ir noriu paklausti jūsų, ar mums priimtina remti vyriausybę e, tokios šalies e, tokiomis sumomis. 900 e, milijonų eurų BVP sudaro tos šalies ir 33 milijonai yra tikrai nemažai. E, kai remiame vyriausybę, kuri taip baisiai elgesi savo piliečiais. Reikia geriau e, Afrikos e, sąjungą paremti ir opozicijos vadovus, ponia Kajengi. Dėkuoju, pirmininkė. Po Solio Sandengo e, mirties nebegalime toleruoti arogancijos, kurią demonstruoja Gambijos saugumo pajėgos. Sistematiškai, sistemiškai e, yra užgniaužiamas bet kokia opozicijos nuomonė toje šalyje neapykantą kurstančios e, kalbos, savališki sulaikymai, dingimai žmonių matome visą tai. Ši šalis e, po keleto mėnesių e, eis prie e, balsavimo urnų. Bet matome, kiek smurto toje šalyje, įskaitant smurtą prieš LGBTI bendruomenę. Reikia laikytis kotonų sustarimų ir kalbėti su vyriausybė reikia imtis veiksmų, pavyzdžiui, šaldyti nehumanitarinę pagalbą, taip pat taikyti kryptinga, kryptingas sankcijas, kaip kada priboti keliones tam tikriems asmenims. Ponas Morais. Ačiū pirmininkė. Marijas, atsiprašau. E, sistemiškai pažeidinėjama žmogaus teisės ir tai vyksta kasdien. E, matėme e, Bandžiulyje sostinėje demonstracijas po rinkimų gruodžio mėnesį žmonės norėjo pokyčių. Ir žinome, kad Solo Sandengas buvo areštuotas, o paskui mirė areštinėje. Paskui vėl buvo nauja protestų banga ir vėl protestai buvo išgniaužti. E, tai nieko naujo. E, Gambijoje tai yra viena iš penkiolikos skurdžiausių šalių pasaulio. Žmonės e, neturi pakankamai maisto, daug žmonių badauja. Nuo 94 metų daug žmonių dingo dėl politinių priežasčių vyriausybė kritikuojama dėl e, žmogaus teisų pažinimų ir reikia, kad ES darytų viską, ką gali, kad pakeistų padėtį. Ponas Kastaldo, ačiū pirmininkė. Kalbame apie vieną iš skurdžiausių Afrikos ir pasaulio šalių. Vienas e, trešdalis e, žmonių e, gyvena mažiau negu už 1,25 dolerio per dieną ir e, Jehijas e, Džemeho režimas, e, kuris jau valdžia yra apie dešimt metų, gniaužia žmonės. Prezidentas galvoja, kad AIDS galima išgydyti žolėmis ir tai reiškia, kad dešimtis tūkstančių žmonių mirė už homoseksualizmą yra baudžiama labai plačiai mirties bausme. Mes matėme, kad šiais metais ypatingai žiauriai pradėjo elgtis policija. Norime, kad visa pagalba Gambijai būtų išaldyta e, diktatūrai, prezidento artimiesiems ir šeimai. Žmonėms reikia e, teikti pagalbą. Ponas Deneno, paskutinis Ačiū pirmininkė. ES, aišku, negali toleruoti to, kad būtų pažeidėjimas žmogaus teisės. Ir e, mes matėme, kad e, prezidentas e, Jeje Džameh pažeidinėja konstitu, konstituciją. Ir tai yra nepriimtina. ES turi reikalauti, kad ta maža valstybė, kurioje gyvena mažiau negu 2 milijonai gyventojų, e, e, laikytųsi žmogaus teisių. E, reikia išaldyti pagalbą teikiamą Gambijai, bet taip pat reikia tuo pačiu teikti humanitarinę pagalbą kurie, žmonėms, kurie kenčia daugybę metų nuo prezidento. Dėkuoju dabar komisijos narė Jūrova. Mm. Gerbiama pirmininkė, Gerbiami nariai, padėtis, žmogaus teisų padėtis Gambijoje kelia rimtą susirūpinimą pirmiausiai e, saviraiškos laisvės rytyje, LGBTI asmenų teisų pažymėjimo srityje. Žinoma, kad žmonės yra kankinami, e, e, vyksta savališki sulaikymai. E, Ir mes e, turime reikalauti, kad e, padėtis būtų pagerinta. Pagal aštuntą straipsnį politinį dialogą mes nuolat apie tai kalbame neseniai. Balandžio 26 dieną e, Bandžiulėje kaip tik vyko tokios diskusijos. Briuselėje vyko taip pat diskusijos su aukštais ES pareigūnais. Žinome, kad balandžio 14-16 e, dieną buvo e, užgneušti taikus, taikios demonstracijos ir kai kurie iš protestuotojų e, nukentėjo, vienas iš žmonių mirė 37 žmonės, įskaitant e, e vieningosios demokratinės partijos atstovus, kurie stipriausia pusės partija yra dabar e, teisiami. E, Ir visa tai vyksta rengiantis prezidento ir parlamento rinkimams, kurie numatyti šių metų gruodžio mėnesį ir e, kitų metų e, balandžio mėnesį. ES e, padarė pareiškimą ir išreiškė savo susirūpinimą dėl demonstromos su demonstrantais ir reikalauja, kad būtų atliktas tyrimas. Mes priklausome tiems, e, kurie išreiškia e, panašų surūpinimą e, Jungtinę karalystę, Jungtinės valstijos, taip pat ECOAS, Vakarų Afrikos valstybė ekonominė sąjunga ir žmogaus teisų komisija jungtinių tautų. ECOVAS E, ir Afrikos sąjunga į praeitą savaitę nusiuntė misiją į Gambiją ir reikalau, pareikalau, kad vyriausybė užtikrintų e, žmogaus teisų įtvirtinimą, kad būtų leidž, užtikrinta saviraiškos laisvės, rinkimų laisvė ir kad būtų atliktas tyrimas dėl opozicijos nario mirties. Pagal naujausią politinio dialogo susitikimą balandžio 26 dieną Bandžiulį Europos Sąjunga kalbėjo apie susiromą su protestantais. Taip pat buvo kalbama apie kitus žmogaus teisų pažeidėjimus. Ir e, buvo pas, patikinta, patikinti mūsų atstovai, kad vyksta ty, tyrimas e, Europos Sąjungos delegacija e, Gambijoje seka padėtį ir ragina vyriausybę tos šalies laikytis teisinės valstybės principų. Mes norime pasakyti, kad svarbu palaikyti dialogą su valdžia, kadangi tai yra geriausia įmanoma platforma išreikšti mūsų susirūpinimą ir įtakoti žmogaus teisių e, ir valdysenos e, problemas. ES ir toliau remia Gambijos žmonės, siekiant sustiprinti demokratiją, įtvirtinti žmogaus teisės ir teisinės valstybės principus ir e, kuriant tvarų vystimasi pagal kotonų sustarimą. Ačiū. Thank you, Commissioner. We have received six... Ačiū, komisijos narė.